So, heute kann ich meine Kolleginnen und Kollegen namentlich begrüßen. Šiandien galiu asmeniškai pasisveikinti su kolegėmis Liupčiava, Hauk, Karembach, kolega Šliuteriu ir kolega e, Gerbrandžiu ir Jensen. Ir dar pas Šimanskis taip pat atvyko. <clears throat> Mūsų darbo tvarkėje šiandien nėra numatyta didelio masto balsavimų, jie vyks pirmadienį, tačiau dar turime apsvarstyti kai kurios klausimus. Dėl pirmo darbo tvarkės klausimo noriu paklausti, ar turėtumėte pasiūlymų dėl darbo tvarkės, nematau tokių pasiūlymų, tai pristatysiu kalbų režimą, įprastas kalbų režimas, išskyrus vertimą į estų ir maltiečių kalbas. <clears throat> informaciją apie trilogus vyks antrasis ir paskutinis trilogas kovo ketvirtą dieną dėl medaus. Ženklinimo buvo susitarta. Šiuo klausimu <clears throat> kovo mėnesį aplinkos komitete balsuosime, o balandžio mėnesį balsuosime plenarinėje sesijoje dėl apivartinių taršos leidimų sistemos <clears throat> 4 kovo buvo pasiektas susitarimas. Kol kas neaišku, ar visos frakcijos pritars kompromisiniam dokumentui, kurį dar reikės patvirtinti aplinkos komitete, taigi nekantri laukiame. Vakar pavyko susitarti per antrąjį trilogą dėl rūšių, kuriams kyla išnykimo grėsmė. Taip pat vakar dėl CITES peržiūros vyko trilogas ir tarybos atstovai pasipiktino dėl to, kad buvo išbraukti visi deleguoti į teisės aktai ir parlam, iš parlamento buvo visos teisės atimtos, taigi <clears throat> turės vykti antrasis svarstymas ir mes su tokia padėtimi jokių būdų negalime taikstytis, tikiuosi mūsų pavyzdžių seks kiti komitetai, patvirtinome kolegos Sairio pranešimą, kuriame numatomi aiškus įgaliojimai ir veiksmai tokiose situacijose. Antraukime darybos dėl sitės, taigi nieko mes nepraradome. Terminai mūsų taip pat e, ir laikas nespaudžia, tačiau jokių būdų mes dėl kažkokių supūvusių kompromisų neatsisakysime savo parlamento teisų. Ir vakar dėl tos priežasties trilogas truko tik tai 3 <clears throat> ar 5 minutės lapkričio 27-28 ir sausio 22-23 dienos posėdžių protokolų. Tvirtinimas kitas darbo tvarkės klausimas, tai yra, jeigu niekas neprieštaraujate, tai laikome šios protokolus patvirtintais. Ketvirtasis darbo tvarkės punktas, skaitimasis nuomonėmis audito rūmų nariu Jan Kinč dėl programos LIFE įgyvendinimo. Ir mūsų nuolatinė pranešėja šiuo klausimu <clears throat> ir esu didžiulis mm, live programos šalininkas ir, ir sirgalius. Taigi ta programa man atrodo labai įdomi ir labai reikalinga. Ir dabar išklausysime pranešėjos ir jos pateikiamų pasiūm tiksliau pirmiausia steiksiu žodį Janui Kinštui, o po to kolegiai Jūtai Hauk suteiksiu žodį. Prašau. Yeah, thank you, Mr. Chairman. Thank you very much for the Ačiū pirmininkė, ačiū už šią galimybę dalyvauti jūsų posėdėje ir pristatyti uh, 2013-2015 specialios uh, ataskaitos rezultatus um, dėl life komponentų. Žinote, um, aplinkos sauginės išlaidos yra įvairiose sritise daromos 2,5 milijardo eurų skirta life 2007-2013 metų laikotarpiai. Tik 1,5 procento tai tesudaro uh, ES išlaidų. <clears throat> Čia tikslas buvo išplėtoti, keistis pažangę praktiką, taip pat uh, spartinti ES aplinkos sauginės politikos rengimą, būti katalizatoriumi šioje srityje. Life komponentas tikrai uh, labai apibrieštas to, ar projektai tampa aplinkosauginių pokyčių katalizatoriais. Komisijos ketinimai smarkiai padidinti LIFE programos biudžetą kitam programiniam um, laikotarpį e, auditorumai nusprendė išanalizuoti LIFE komponento e, dalį ir, ir peržiūrė 95 programas. 25 programose lankėmės vietoje, tai buvo nuo 2005 iki 2010 metų penkiose valstybėse narėse iš stambiųjų naudos gavėjų e, - Ispanija, Vokietija, Italija, Junktinė karalystė. Mm, lankėmės tose projektuose vietoje ir auditorumai nusprendė, kad programa nėra tinkamai parengta, nebuvo tinkamai įgyvendinama, tai įtakojo efektyvumą. Taigi dabar kokios buvo e, planavimo problemos. Visų pirma, <clears throat> programoje buvo per daug tikslų nustatyta, o biudžetas ribotas LIFE programa finansuoja 12 politikos ryčių, kur yra labai įvairūs klausimai, labai įvairūs interesai ir atitinkamai. Tai reiškia, kad trūksta didelės kritinės masės projektų, kurie paskatintų prasmingus pasikeitimus es aplinkosauginėje politikoje kas ir yra pagrindinis šios programos mm, bendrasis tikslas. Taip pat tas ribotas biudžetas buvo e, išdalytas į nacionalinius mm, paketus, kurie skirti valstybėms narėms. Ir mes suprantame, aišku, kad labai svarbu yra užtikrinti projektų proporcingą paskirstimą tarp valstybių narių, tačiau tai reiškia, kad projektų įsipareigojimai konkuruoja finansuojant finansavimui tose valstybė, toje pačioje valstybė narėdė, bet ne tarp valstybių narių ir life naudos gavėjai paprastai <clears throat> turėtų būti veikiantis es lygmenių, o ne tik valstybė narėje. Taigi labai svarbu galvoti apie tai, kad nauda būtų es lygmens ir tai reikėtų sutelkti dėmesį, negalvoti vien apie nacionalinį lygmenį. Taip pat antra, mes kritikavome tai, kad trūksta indikatorių nustatyti pasiektus rezultatus, įvertinti ar buvo pasiekta tikslų periodiškai, kad būtų galima padaryti prasmingas išvadas po projektų gyvenimo ir tų problemų. Uh, įvertinimas, kas įtakoja projektų efektyvumą ir bendrą programos efektyvumą visa tai yra tik tai prieinama praėjus penkeriems metams po programos pradžios, tai yra e, likus tik dviems metams iki programos pabaigos. Taigi tai trukdo įvertinti bendrą programos efektyvumą ir užtikrinti, kad būtų pasiekta rezultatų. Reikia galvoti apie štai tokius pakeitimus. Komisija ne visuomet tinkamai pagrindė, kodėl parinkti tokie, o ne kitokie projektai. To, tai mes galvojame, kad visų pirma reikia vertinti tam tikrus esminius aspektus susijusius su LIFE programa, kad tikrai projektai būtų um, demonstraciniai, aiškiai parodytų, kokios problemos sprendžiamos, kad būtų kokybiškai keičiamas informacija, kad būtų taip pat ir aiškus potencialas po to išplėtoti tą praktiką plačiau Europoje. Mm, reikia galvoti ir apie tą riziką, kad e, pasiūlymų kai kurie svarbus elementai nėra įvertinami ir tai turi neigiamo poveikio projektų gyvenimo efektyvumui ir taip pat visos programos efektyvumui nepakankamai dėmesio yra skirta faktiniams rezultatams, kurių pasiekiama per projektus ir tai, ar tie projektų rezultatai gali būti tvarus ir po to plečiami ir dėgiami ir kitur. Naudos gavėjai parengė gyvendinimo ir galutinės ataskaitas, kai pateikia savo požiūrį dėl um, projektų gyvenimo ir stebėsenos sistema, kurios yra laikomasi pagal komisijos planus, nėra pakankami. Naudos gavėjai pernelyg dažnai yra pernelyg optimistiški vertinami savo projektus, tai parodė auditorumo analizė. Dažnai e, monitoringo stebėsinos komandos tiesiog nukopijuoja savo įvertinimus nuo vieno iš į kitą projektą. Ir mes nustatėme, kad 72 procentai projektų yra būtent tokie, kai yra pernelyg optimistiniai įvertinimai tiek naudos gavėjų, tiek stebėjimo komandos. Ir bendrai galvojant apie šios programos pasiekimus, jie taip pat yra pernelik optimistiškai vertinti. Kaip aš jau minėjau, LIFE programos viena iš pagrindinių tikslų yra tai, kad ji būtų katalizatorius um, aplinkosauginės politikos pokyčiams. Ir mes galvojame, kad projektų rezultatai todėl turi būti labai um, tvariai ir plačiai įdėkti ir išplėsti po visą Europos Sąjungą ir turi būti ilgalaikiai. Mes matome, kad yra iškių trūkumų šioje srityje net ir tuomet, kai yra pasiekiama uh, per projektus kažkokio aplinkosauginio tiesioginių palankių rezultatų. Vis tik tai programa nepasiekė savo pagrindinio tikslo, kad būtų galima tos e, smulkaus e, masto projektus po to išplėsti po visą ES ir užtikrinti jų e, tvarų įgyvendinimą plačiu mastu. Taigi mes galvojame, kad galvojant apie žinių ir patirties išsaugojimą, vis tik tai reikia turėti omenyje, kad dažnai projekto apibendrinime nėra pakankamai aprašymų, viską apsiribuojama tik tai komerciniais elementais ir tai, aišku, įtakoja projektų efektyvumą. Iš, faktiškai tik 8 iš 23 atliktų projektų, kuriuose mes lankėmės, buvo ar galbūt bus pakartoti, e, dėkti kitose valstybėse narėse. Mūsų manimų tai yra labai prastas rezultatas. Mes galvojame, kad iš tikrųjų reikia spręsti visus tos klausimus klausimus ir gerinti mm, LIFE programos aplinkosauginį komponentą. Tai yra, komisija turi uh, apsiriboti ribotų skaičiumi prioritetų, kai tvirtina projektus, kuriems teikti finansavimą, reikia supaprastinti jų projektų atrinkimą, reikia sutelkti dėmesį į bendrąjį programos poveikį, ar tie projektai tikrai to leis pasiekti, ar tikrai projektai yra vertingi ir geografinė pusiausvyrą neturi pakenkti vien, tam, kad visiems naudos gavėjams būtų užtikrintos vienodos galimybės dalyvauti. Reikia taip pat atskirų atskirų įvertinimų, atskirų rezultatų, skirtingų projektų skirtingiams elementams, tai yra koks yra pasiūlymas, kokie yra po to plėtimo, e, informacijos platinimo, skleidimo elementai. Reikia įvertinti bendrus rezultatus ir turėti aiškius indikatorius, kad būtų galima lengviau ir paprasčiau stebėti programos įgyveninimą. Stebėjimo komandos savo įvertinimuose turi pateikti taip pat ir kritinį įvertinimą dėl to, kiek yra m, mm, naudos gavėjo pasiūlytos tinkam, ar, tinkamos priemonės dėl to, kaip paskui projekto visa patirtis būtų plečiama ir dėgiama kitur. Taip pat reikia m, mm, užtikrinti, kad kad būtų ir iš ankstiniai ir ekspostų apsilankimai, patikrinimai būtų garantuoti. Reikia galvoti ne vien apie komercinius interesus, reikia galvoti apie daug platesnį projektų dėgymą ir praktikos plėtimą. Ačiū pirmininkė. Ačiū, dabar steiksiu žodį pranešėjai, Jūtai Hauk, prašau. Specialioji auditorumo ataskaita mums visuomet yra priimtina ir ta ši ypatingoji specialioji ataskaita dėl LIFE programos įgyvendinimo ir auditorumai rūmų pateikiami rezultatai yra naudingi teisėkuros darbui, tačiau jie pateikti per vėlai paskelbus auditorumo ataskaitą, teisėkuro darbas jau buvo baigtas ir mes e, pakankamai didžiavomės savimi, kad pirmininkaujant Airijai pasiekėme rimtų rezultatų, priešingų atveju nebūtume galėję skelbti pirmųjų viešųjų pirkimų konkursų live projektams balandžio viduryje. Jeigu nebūtume baigę praėjusiu metu viduryje teisėkuros darbo. Taigi, mielas pirmininkė, aš e, manau, kad tikrai labai puiku, kad e, e, jūs esate bent jau vienas <clears throat> aistringas šalininkas tų integruotų projektų Europos parlamente, nors aš tokia visą laiką buvau. <clears throat> Tai galiu pateikti visą laiką Iberijos, Iberijos liuks e, projektą kaip pavyzdį, e, nes kitų projektų kol kas nebuvo įgyveninta ir galbūt po metų laiko auditorumai galėtų tą projektą vertinti ir pateikti savo išvadas. Tose e, ataskaitos vietose, kur kalbama ir kritiškai vertinimą nacionalinių institucijų ir tarnybų veikla, mums ir e, nacionalinių <clears throat> finansavimo dalių. E, mums ši pritika yra tam tikrą prasme priimtina, Ir tas sprendimas, kuris dabar buvo priimtas dėl nacionalinės finansavimo dalies e, nukėlimo vėlesniam laikui, tiksliau atsisakymo per tam tikrą laiką. Tai e, šis, ši nuostata buvo patvirtinta dėl siekiamo kompromiso nes šiaip jau taryboje valstybės narės būtų nacionalinį finansavimą norėjusios palikti amžiams. Kalbant apie vienoje šalyje vykdomų įgyvenamų projektų šiek tiek pritaikytų prie kitos šalies sąlygų pakartotinio įgyvendinimo galimybių. Mes e, visuomet siekiame, kad valstybės narys glaudžiai bendradarbiautų tarpusavyje, įsteigtų tam tikrą tinklą tarnybų ir institucijų atsakingų už LIFE programos įgyvendinimą, kad būtų vykdomi tam tikri mokymai rengiantis laikotarpiui po nacionalinės finansavimo dalies atsisakymo tam, kad e, pradėti įgyvendinti projektai būtų tinkamai vykdomi. <clears throat> E, o kalbant apie tą darbų programą, kuri buvo patvirtinta komitete ir patvirtinta taryboje, tai noriu paklausti komisijos, turint omenyje LIFE programos projektus nuo 14 iki 20 metų, e, kurie jau bus pradėti gyvendinti, kaip į tą veiksmų programą, kuri bus tvirtinama ar yra patvirtinta, komisija ketina įtraukti ir joje atsižvelgti į auditorumų pateiktus kritinius vertinimus. Tarkime, dėl e, viešųjų pirkimų konkurso laimėtojų atrankos kriterijų, kuriuos auditorumai sukritikavo. Ar ketiname elgtis taip kaip iki šiol, pagal patvirtintą tvarką, ar ją šiek tiek keisti. Ar taip pat noriu sužinoti, ar įgyvendinant vieną kokį nors projektą ir jo įgyvendinimo metu sukaupus atitinkamos patirties būtų galima perkelti šią patirtį į kitus projektus, atitinkamai e, siekiant kuo mažesnę žalą padaryti aplinkai. Pono Kinč noriu paklausti dėl dabartinio LIFE biudžeto. Siūlėte asignavimus padidinti, komisija šiam pasiūlymui pritarė, nepaisant to, kad biudžeto didinimas nė, nėra numatytas toks, kokio mes pageidavome. Ir klimato politikos dalis bus įtraukta į biudžeto didinimo kokiu mastu remiantis jūsų vertinimu nes jūs vertinote kartu savo ataskaitoje taip pat e, į aplinkos politiką, vertinote aplinkos politikos aspektus ir administravimą, kokias išvadas galima padaryti, įgyveninant naujas programas, ypač išvadas dėl poveikio klimato kaitai ir klimato politikos nuostatų gyvenimo. Jūs minite, kad e, tam tikros projektų gyvenimo pastangos nebuvo tikslingos. Kaip dabar turėtume elgtis su naujomis finansavimo priemonėmis, kurios yra siūlomos <clears throat> klimato politikos dalyje? Kokiu veiksmu turėtų imtis komisija, kad būtų galima atsižvelgti į auditorumų pateiktas išvadas. Ar galite, ką nors dabar jau parekomenduoti komisijai ir vykdomosioms agentūroms tam, kad po dviejų ar trijų metų vėl nesulauktumėme panašios jūsų kritikos. Mes savo ruoštų norime, kad viskas būtų gyvendinama tinkamai. Taip pat noriu paklausti dėl jūsų stebėjimo komandos. Jūs minėjote šią stebėjimo komandą nekartą savo kalboje, kas turėtų būti jos nariais, ar komisijos pareigūnai, ar valstybių narių deleguojami pareigūnai, ekspertai. Taigi, kas sudarys tą stebėtojų komandą? Aš esu ne tik aplinkos komiteto narė ir rengiu pranešimą dėl LIFE programos, aš taip pat dalyvauju ir biudžeto komiteto veikloje ir kiekvieną kartą, kai girdžiu kokį nors e, reikalavimą e, steigti kokią nors papildomą struktūrą, galbūt ta struktūra ir yra reikalinga ir naudinga, aš iš karto jos neatmetu, tačiau žmonės, kurie e, šioje komandoje dirbs, stebėtojų komandoje, turės gauti iš kažkur atlyginimą. Taigi ir noriu paklausti, ar manote, kad tą atlyginimą turėtų mokėti komisija ar valstybės narės ir atitinkama ataskaitų, atsiskaitimo sistema turėtų būti nustatyta. Kaip įsivaizduojate tos stebėtojų komandos struktūrą ir sandarą? Ir <clears throat> aš e, turbūt tuo ir apsiribosiu, nes yra dar kolegų, kurie norėtų užduoti klausimus, jų nėra daug, tačiau jie patys, patys e, e, veiksmingiausi ir geriausi. Taip svarbu yra ne ūgis, o smūgis. Dabar kolegai Gerbrandžiui žodis. Not. Ačiū, ačiū Jūta, taip. Iš tikrųjų, čia kaip ir pati live programa, kaip jos esmė, svarbiausia yra kokybė, o ne kiekybė. Uh, Pone pirmininkė, pirmiausia, aš norėčiau pabrėžti, kad mes kalbame apie vieną iš sėkmingiausių ES finansavimo programų. Ir vis tiek mes susilaukime labai kritiškos auditorumo ataskaitos. Ką tai reiškia? Pirmiausia, noriu pasakyti, kad tokias ataskaitas turėtų skaityti ne vien ES politikos studentai, bet ir valstybių narių vyriausybės. Aš norėčiau jūsų paklausti, ar ši ataskaita yra pristatoma aplinkosaugos ministrų taryboje? Tai būtų labai naudinga, bet to ją reikėtų pristatyti ir uh, E, ūkio reikalų ir finansų ministrų taryboje, ekofinė. Nes tai yra puikus pavyzdys to, kas šiuo metu vyksta Europos Sąjungoje. Iš esmės mes kalbame apie tai, kad valstybėms nariams rūpi tik tai vienas dalykas, kai kalbame apie, apie biudžetą. Kitaip tariant, joms rūpi tik tai, kiek pinigų mes galime uh, sutaupyti ir kiek pinigų mes galime uh, uh, išpešti. Jiems visiškai nerūpi, jom, joms visiškai nerūpi, kaip yra išleidžiami tie pinigai, ypač kai tai vyksta ne jų šalyje. Skaitydamas uh, jūsų kritinės pastabas, aš matau, kad jūs iš esmės smerkėte vyriausybių poziciją, kurią jos išsako per trilogą dėl uh, Life programos. Jūs sakėte, kad biudžetas yra nepakankamas ir mes jums visiškai pritarėme, mes tai sakome vyriausybės stovams, o jie sako, ką galim padaryti. Jūs sakot, kad nėra pakankamai aiškiai apibriežti tikslai ir kad jų nėra pakankama. O vyriausybės nori, kad tikslų būtų nurodyta kuo daugiau, nes tai leistų vyriausybėms kuo daugiau projektų finansuotų savo šalise. Jūs taip pat minėjote ir konkrečioms valstybėms narėms skirtus finansinius paketus ir mes apie tai kalbėjome taip pat su vyriausybių atstovais. Ir jau žengti tam tikrai žingsniai, norint atsisakyti tokių nacionalinių finansinių paketų. Bet to nepakanka ir aš manau, kad apskritai jų niekuomet ir nereikėjo turėti. Tai štai ką norėjau pasakyti. Iš tikrųjų savo nuomonę. Ir kaip galima būtų ją perteikti valstybėms narėms, nes būtent e, ten yra pagrindinės problemos. Jūs kalbėjote nemažai apie komisiją. Manau, kad daugiau turime stelti dėmesį į tarybą ir valstybės narės. Ir paskutinė mano pastaba, čia aš norėčiau paremti Jūta Hauk, kad šitas, šita ataskaita yra už 2005-2010 metų laikotarpį. Man atrodo, 2011 metais mes patys pradėjome darbą su live programa, taigi būtų buvę labai vertinga turėti tokią ataskaitą prieš mums pradedant tą darbą čia. Nes visi tie argumentai, kuriuos jūs naudojate, uh, Mm, savo ataskaitoje buvo tie patys argumentai, kuriuos mes naudojame trilogę su taryba ir komisija. Ir ne vien tik ši Europos audito rūmo ataskaita mm, sėtina su tuo. Aš mačiau daugiau tokių ataskaitų per paskutinius kelius mėnesius paskelbtų už mm, ankstesnį finansinį laikotarpį, kurios būtų buvusios nepaprastai naudingos mums kaip parlamentui mūsų kovoje, ypač su taryba. Uh, būtumėm turėjęs anksčiau. Ir papildomas klausimas e, dėl laiko. Bijau, kad e, tokia metė finansinė programa yra jau e, patvirtinta ir už betonė į, į, į, įmūryta. Tai gal iš tikrųjų gali rasti kažkokių tai būdų, kaip uh, pradėti vertinti dabartinį programinį laikotarpį, kad tos ataskaitos atkeliautų iki mūsų laiku, kad galėtumėm jau 2016 metų peržiūrai galėti jas panaudoti. Galbūt galėtų tai būti kažkokia tokia trumpesnė apžvalga, galbūt būtų galima pagreitinti tą procesą. Ir ne vien tik tai dėl LIFE, bet ir dėl kitų priemonių būtų labai naudinga gauti tas uh, audito rūmų ataskaitas iki dabartinės daugmetės finansinės programos tarpinės peržiūros, jeigu galėtume taip daryti. O ačiū, dabar išklausykime Europos komisijos. Everybody. Labas rytas visiems, komisija jau sureagavo viešai auditorumų parengtą ataskaitą, taigi šiame etape galime tik tai paremti Jūtos Hauk pranešėjos šio klausimo poziciją, kad tikrai pagrindiniai elementai yra atspindėti naujame LIFE reglamente, kaip atsimenate, buvo labai mm, rimtos diskusijos tarp tarybos ir komisijos šio klausimo. Tai aš noriu tik tai pabrėžti tą klausimą, kad tie nacionaliniai paketai, lėšų paskirstimas nacionalinių pagrindų labai buvo kritikuoti uh, Mm, laikotarpio vidurio peržiūrą ir taip pat tos temos, kurios mm, kritikuojamos dėl teisinio pagrindo, taip pat irgi atsispindės mūsų daugiametėje programoje. Taip pat norėčiau paminėti kai kurias naujoves. Naujoji LIFE programa tai tikrai nėra tik tai e, mm, aklai nukopijuotas e, programos variantas. E, sutinku su pono Kinstat, kad iš iš tikrųjų labai live programa yra labai svarbi formuojant aplinkosauginę politiką ES ir jos vaidmuo yra kad būti katalizatoriumi skatinant pokyčius šioje srityje. Norint pagerinti aplinkosauginės teisės bazės gyvenimą ES, kad kaip žinote, yra tokių labai svarbių sričių kaip oro kokybė, vandens kokybė. Uh, Čia būtina užtikrinti, kad bent jau lėšos būtų panaudotos taip, kad būtų galima padėti toms valstybėms narėms, kurios turi sunkumų mm, atitinkamosios rytise, e, iš tikrųjų, kad būtų galima panaudoti atitinkamas um, lėšas atsirytise, ar tai sanglodos fondus, ar tai aplinkosauginės e, lėšas. Labai svarbu, kad būtų pakankamai pinigų ir tai atsispindi mūsų daugiametinėje programoje ypač dėl atliekų, taip pat klimato kaitos. Dabar dėl naujovių kaip žinote, diskutavome su valstybėmis narėmis dėl daugia, pirmosios daugiametės programos ir tos valstybės, kuriuoms sunku buvo dirbti su tokia maža programa kaip LIFE, vis tik tai e, jos rado galimybių paremti bandomąjį etapą ir dabar mes galvojame, kaip toliau dirbti, ypač klimato kaitos rytyje, taip pat biologinės įvairovės rytyje yra tikrai galvojama plačiau dirbti ir mes tikimės, kad tikrai ta nauja teisinė bazė leis naujai LIFE programai būti tikrų katalizatoriumi šios rytyje ir tikrai pritraukti privatų sektorių iš jų klausimų sprendimą kas ir yra labai svarbu užtikrinant šios programos efektyvumą. Galvojant apie naują informavimo ir valdymo variantą, kaip audito rūmų atstovas kalbėjo, tai iš tikrųjų dabartinė sistema leis paremti naujas iniciatyvas, geruosius projektus, kad iš tikrųjų ta patirtis, kuri yra sukaupta vienoje valstybė narėje įgyvendinant live kažkokį tai projektą, galėtų būti paskui panaudota kitoje valstybė narėje, kuri gal mažiau pasis, pažengusi į priekį konkrečiai toje srityje. Tai ir yra labai aktualu galvojant apie LIFE programą ir aplinkosauginių priemonių integravimo į bendrą politikos paketą. Dėkuoju, keli kolegos dar norėtų pasakyti. Kolegė Pilie. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti ponui Kinštą už e, tai, kad jisai pas mus atvyko ir už tai, kad jis mums pristatė audito rūmų ataskaitos išvadas dėl programos LIFE. Kaip kolegos sakė, tai yra labai svarbi priemonė tai formuojant ES aplinkosaugos politiką. Deja, bet tai deja yra tik tai lašas jūroje. Tiek mūsų biudžete, tiek apie tai kalbėjo mūsų parlamentas ir mūsų pranešėjas, kad mes norėjome, kad šios programai skirtas biudžetas būtų padidintas labiau. Jis buvo šiek tiek padidintas, dėl to džiaugiamės. Ir mes matome, kad daugiau dėmesio reikės skirti biologinės įvairovės nikimo klausimams. Jūs pristatėte savo išvadas ir kolegos jau minėjo, kad jūs kalbate apie tai, kas patvirtina mano įsitikinimą, kad iš tikrųjų tam, kad galima būtų padinti šios programos efektyvumą, reikimtis tam tikrų priemonių ir jūs pateikite savo pasiūlymus ir galime tik apgailėstauti, kad mes negalėjome susipažinti su jūsų ataskaita to, prieš nauja, diskusijas dėl naujos LIFE programos. Bet aš tikiuosi, kad kitoje parlamento kadencijoje ši programa bus peržiūrima. Uh, Ir tarp jūsų išdėstytų pasiūlymų apie tai, kaip galima būtų patobulinti programos įgyvendinimą, e, jūs minėjote būtinybę e, renkti tikslinių, tikslinius projektus, e, kurių rezultatai būtų geriau matomi ir apie kuriuos galima būtų kalbėti tam, kad galima būtų užtikrinti didesnį finansavimą skirtą projektams. Ir suvokiant tokį kontekstą, reikėtų paklausti komisijos štai dėl ko, dėl dviejų dalykų. Pirmiausia, tai yra komisijos noras leisti finansuoti tos projektus, pagal kurias yra išmokamos kompensacijos iš ES biudžeto. Tai yra iš tikrųjų nerealistiški projektai, nes žinome, kad sunaikinus gamtą jos neįmanoma atkurti. Uh, Be, ir vietos subjektai dažnai kalba apie tai, jog reikia skirti finansavimą, norint išsaugoti tam tikras uh, uh, vietas. Ir uh, mums atrodo, kad uh, LIFE programos tai tikslai atitinka iš esmės mūsų politikos tikslus. Tai yra ir tikslai, kurio nurodyti ir paukščių ir buveinių direktyvose, ir aš čia kalbu apie vietos rūšių išsaugojimą. Uh, Tačiau mums kyla klausimas. Skirtami lėšas e, į kokias politikos, e, kokius politikos aspektus jūs atsižvelgėte? Kiek aš suprantu, politikoje nėra kalbama apie įmanomą tas kompensacijas biologinės įvairovės nykimo. Uh, uh, kompensavimo priemonėms nėra numatytas skirti lėšų. Ir aš norėčiau paklausti audito rūmų, kaip jums atrodo, ar taip lėšas yra gerai naudojamos, nes lėšų, kaip žinia, nėra labai daug. Ir antras klausimas yra susijęs su finansavimu kuri komisija skirs su klimato kaita susijusiems projektams, kurie bus finansuojami pagal LIFE programą. Jūs minėjote, kad pagal LIFE programą yra finansuojami nedidelio masto projektai, kurių poveikis e, gali būti realus. E, klimato e, generalinis demokratas jau sunaudojo 80 milijardų eurų ir, jisai, ir tarptų lėšų yra ir lėšų pritrauktų iš privačių fondų. Ar tai yra tikslus skaičius ir kaip komisija ketina naudoti uh, E, šias lė, lėšas ir ką manote jūs, ponė Kinšt, apie a, e, tokį LIFE programos biudžeto naudojimą? Abschließend spricht Frau Lubitscheva. Bitte. Pone Liubčiau dabar pabaigai. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Jeigu spūdė. Ačiū, panė pirmininkė. Džiaugiuosi, kad jūs pristatėte mums e, šią ataskaitą ir norėčiau e, padėkoti ir ponui Kinšt, ir Jūtai už jų žodžius, e, už tai, ką jie sakė apie LAF programos finansavimą. Ši programa yra labai naudinga, labai vertinga, nors ji nėra labai populiari mano šalyje. Ir aš norėčiau kad šią ataskaitą svarstytų ir valstybės narės e, savo vyriausybėse, nes tai yra labai svarbu, norint užtikrinti aktyvesnį jų dalyvavimą gyvendinant e, e, šią programą. Antra, be abejo, mums reikia surasti būdų patobulinti programos gyvenimo veiksmingumą, nes akivaizdu, kad čia ne viskas yra tobula. Kai kuriuose valstybėse narėse manoma, jog LIFE programa ir jai skirtos lėšos yra savame suprantamas dalykas. Įsivaizduojama, kad Tai yra tiesiog valstybėms narėms savame priklausančios lėšos ir todėl jos neprivalo rūpintis tuo, kad projektai būtų kokybiški. Ar jūs esate atlikę kokią nors analizę ir ar turit kokią nors statistinių duomenų, kurie uh, parodytų, uh, kokios valstybės narės geriausiai panaudoja lėšas, o kokios prašiausiai. Aš nenoriu nieko. Uh, kaltinti, nenoriu e, nieko sugėdinti, bet aš tiesiog manau, kad tai būtų naudinga tam, kad kai kurios valstybės narės galėtų pasitemti. Aš manau, kad būtų labai naudinga, jeigu jūs galėtumėt suteikti tokią informaciją e, mums ir valstybėms narėms. Apšlysintas vort. Ačiū. Dabar steiksime žodį panai Kinšt, prašau. Labai ačiū už komentarus, sakytas mintis. Aš taip pat esu didelis live programos fanas. Ir todėl tikrai džiaugiuosi galėdamas prisidėti prie šios programos pagerinimo. Norėčiau pradėti nuo ponios Hauk komentarų dėl to paskelbimo tvarkaraščio mūsų išvadų. Žinoma, mes e, galėtume e, padidinti, galbūt būtų geriausia stacija, galėtume audito, rūmų auditorių skaičių likus dviems metams iki daugiametės finansinės programos e, gyvendinimo pabaigos. O naujos programos įgyvendinimo pradžioje paleisti, išleisti juos dviems metams atostogų. Taip pat ir ponas Gerbrandis puikiai žino, kad mes dedame visas pastangas tam, kad audito rūmų išvadų rengimo laikotarpį sutrumpintume. Nepaisant to, manau, kad 2014 m. sausio viduryje paskelbta ataskaita yra naudinga, nes ne viską galima perkelti iš mūsų audito išvadų į reglamentus nes e, nemaža dalis mūsų išvadų susijusių su e, antrinė teisė deleguojamaisiais įgyvendinamaisiais teisės aktais ir tai yra labai naudingos priemonės, kurias galima įgyvendinti. Taip pat žinote, kad komisija e, maždaug 2013 viduryje jau buvo supažindinta su preliminariomis su šios ataskaitos išvadomis ir netgi prieš penkerius metus buvo paskelbta specialioji ataskaita dėl Life Nature programos. Tai nėra tas pats, kas e, Life Environment, tačiau e, kai kurios rytis buvo apriektos taip pat ir šioje ataskaitoje. Integruoti projektai e, yra naujas drąsinantis elementas, palankiai jį vertiname. Mūsų nuomonė tai yra gera priemonė siekiant užtikrinti Life Environment programos tikslų saveikumą su nacionaliniais prioritetais ir pagal nacionalinės programas numatytų finansavimu ir mes tikimės, kad būtent integruoti projektai taps tokiais, e, kurių svarba regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu mastu bus labai didelė. Dėl nacionalinių išmokų. Čia visi sėdėme vienoje valtyje, nei parlamentas, nei komisija, nei auditorumai e, nepritarė nacionaliniams išmokoms, nepaisant to per naują daugiametę, naujos daugiametės finansinės programos pirmąją pusę tos išmokos yra paliktos naujajame reglamente ir taip pat numatytos atitinkamos nacionalinės išmokos kitose reglamento straipsniuose, tačiau valstybės narės pagal juos negali gauti šių išmokų, jeigu nesugebės parengti pakankamai aukštos kokybės projektų. Nepamirškite, kad tai yra tiesiogiai administruojama išlaidų dalis. Komisija bus pakankamai griežta, jeigu valstybės narės nepateiks tokių projektų, kurie galėtų konkuruoti su kitų valstybių narių, narių teikiamais geriausiais projektais nacionalinė išmoka, kuri yra orientacinė, galėtų būti e, toms valstybėms neišmokama ir perkelta valstybėms, kurios parengs geresnius projektus. Reglamente numatyta galimybė keistis nuomonėmis, E, didinti valstybių narių pajėgumus, mano vertinimu, tai yra iš tikrųjų labai vertinga parama tam, kad e, valstybės narės nebūtų paliktos likimo valiai ir galėtų tinkamai konkuruoti vienas su kitomis. Ir manau, kad mes pasimokysime per e, iš pirmojo daugiametės, daugia, daug, iš pirmosios daugiametės veiklos programos įgyvendinimo ir su juos susijusios patirties dėl projektų perkelimo, replikavimo. Kikas minėjo, kad tai yra tik lašas jūroje bendrame programavimo programos biudžete. Tiek sename, tiek nuėjame reglamente tas e, projektų <clears throat> pakartotinis įgyvendinimas ar replikavimas turėtų tapti tam tikrą paskatą pokyčiams. Mano vertinimu, ankstesnis laikotarpis daugiausiai buvo grindžiamas e, požiūriu iš e, viršaus į apačią, o ne atvirkščiai iš apačios į viršų. Dauguma prioritetų ir projektų buvo nuleidžiami iš viršaus ir e, daugumą projektų buvo galima perkelti, gyveninti keliose šalise, kadangi jų svarba buvo ne regioninio ir nacionalinio požiūrio, tačiau europinio, europinės svarbos. <clears throat> Tuo tarpu atskirose valstybėse rengiami ir įgyvendinami projektai, e, kurie yra parengti, tik tai atsižvelgiant į jų specifiką, mano vertinimu, neturi didelės e, europinės e, svarbos ir jų sklaida nebūtų prasminga. Tik 8 23 projektų galėjo būti mūsų vertinimu gyvendinami keliose šalyse ir tai nėra įspūdingas skaičius, mes to tarpu nesame naivus, nemanome, kad e, šimtų procentų projektus būtų galima replikuoti, tačiau kas trečias projektas mano vertinimu taip pat nėra labai geras rezultatas dėl biudžeto. Savo ataskaitoje kaip vieną iš pirmųjų rekomendacijų pateikėme pasiūlymus dėl e, tam tikro didelio netoligumo tarp mažo e, biudžeto ir didelių užmojų. Mes manome, kad biudžeto administruojančios institucijos pačios turi numatyti finansavimą skiriams projektams, gerbėme tokią jų teisę, tačiau siekiant plataus užmojo tikslų mes konstatuojame, kad senosios LIFE programos biudžetas nebuvo pakankamas ir pasitelkus nacionalinių išmokų e, sistemą rengiant e, e, konkursus nu, tokiu viešuoju būdu ir atsižvelgiant į turimas lėšas, kiekvienoje šalyje galima finansuoti mažiau negu vieną projektą, taigi jokios konkurencijos čia nelie, nerie, nelieka. Taigi čia čekai turi tokią patarlę, kad e, turint mažai pinigų daug muzikos neužsakysi. Atsakant į klausimą dėl stebėtojų komandos, negaliu pasakyti, kas turėtų šią komandą sudaryti. Kita vertus, mes e, kritiškai vertiname e, konkrečius veiksmus, kuriuos atlieka arba kurių neatlieka stebėtojų komandos komandos stebėjimo proceso eigoje. Taip pat mes teigiame, kad projekto gyvendinimo eigoje reikia nustatyti tam tikrus e, rodiklius ir kriterijus ir jų laikytis. Ir tą reikėtų padaryti pakankamai greitai ir e, šie veiksmai yra sudėdamoji ne tik administravimo, tačiau ir komisijos atskaitomybės dalis jums tam, kad būtų galima parodyti, kad projektai yra tinkamai gyveninami. Kolegos Gemrandžio klausimas dėl to, kokia pozicija yra taryboje. Savo ataskaitą kitą savaitę pristatysime aplinkos taryboje. Ir <clears throat> pažiūrėsime, kokia bus jos reakcija ekonomikos finansų ministrų taryba mm, ne, nėra labai entuziastingai nusteikusi išklausyti mūsų ataskaitos pristatymo, tačiau mes esame pasirengę tą padaryti. Biudžeto kontrolės komitete taip pat yra diskutuojama apie tinkamas problemas susijusios su bendrai tendencija valstybėse narėse, e, ne tik įgyvenant aplinkos saugos programas, tačiau taip pat ir žemės ūkio programas nustatyti kuo neaiškesnius uh, tikslus, jeigu apskritai tokiais galima būtų juos apibūdinti tam, kad būtų galima įgyveninti arba finansuoti visokio plauko projektus. Ir keliant šį klausimą taryboje dažniausiai girdimas atsakymas yra susijęs su lankstumu, aš tam pritariu tam tikrą prasme, tačiau vis tiek turime nustatyti, apibrėžti aiškius tikslus, pagal kurios būtų galima tinkamai įvertinti programų įgyvendinimo, projektų įgyvendinimo veiksmingumą. Ir savo ataskaitoje mes e, atkreipiame dėmesį į tai, kad programą e, arba projektą sunku įvertinti dėl to, kad e, finansavimo tikslai buvo nustatyti pakankamai neaiškus. Komisija, manau, taip pat turėtų imtis griežtesnių vertinimo priemonių ir nepritarti tokiems neaiškiai suformuoluotiems tikslams. Kalbant apie būsimai auditą, audito rūmose yra nusistovėjusi tradicija, kad po praėjus dviejams, trejams metams po audito, audito rūmų pateiktų tos ataskaitos mes atliekame pakartotinį įvertinimą ir tą padarysime ir šiuo atveju, bei e, laiku informuosime, pateiksime savo išvadas parlamentui, aišku, e, dedame visas pastangas, tačiau turime taip pat atsižvelgti ir į projektų, kurie yra audituojami mastą bei skaičių. Ponios Belėje klausimą, manau, turėtų veikiau atsakyti komisija, nes, kaip minėjau, tikrai negaliu vertinti su biudžetu susijusių aspektų. Mes e, nuo tokių vertimų susilaikome. E, labai džiaugiuosi, ponė Liupčiava, Jeigu valstybės narės būtų informuotos arba yra informuotos apie šį pranešimą, šiame pranešime minimos e, penkios valstybės narės, jos pateikiamos kaip pavyzdys, panaudojant live programos lėšas e, ir mes e, tikrai nemanome, kad visi Visos kitos valstybės narės, remdamasis mūsų pateikimais pavyzdžiais, galėtų lygiai taip pat įgyventi LIFE programos projektus, e, kadangi tas penkias valstybės e, narės mes atrinkome atsitiktinai. Taigi, e, ponė Liupčiava, Bulgarijos nebuvimas tame sąraše nieko nereiškia. Kalbant apie mm, išlaidų padidėjimą, e, turint omeny stebėjimo komandos. Reikia pasakyti, kad stebėjimo komandos jau dirba. Tai yra įmonių konsorciumas, kuris pėda komisijai užtikrinti atliekamo darbo tose projektuose įvertinimą. Tai e, tiesiog savo pranešime mes rekomendavome tobulinti uh, tam tikrą praktiką, ypač vertinimą atliktų veiksmų. Ir taip pat, kas buvo numatyta biudžete, reikėjo išsamaus įvertimo, tačiau mes galvojame, kad nepakankamai kritiškai įvertintas realus projektų poveikis ir jų potencialas ir visas po to informacijos skleidimo tos praktikos plėtimo darbas. Tai mes galvojame, kad iš tikrųjų nebūtina didinti tų stebimo e, komandų darbo kainą. Dabar apie klimatą. Mes galvojame, kad iš tikrųjų komisija geriausiai atsakė į tai. Mm, labai nedidelis yra turimas biudžetas ir tie pinigai dažniausiai nukeliauja studijoms. Uh, Koordinavimas tarp skirtingų veiklų, padedant aplinkosauginiai politikai mm, įgyveninti, tai būtų tinkamas toks nu, panaudojimas, bet tiesiog nepakankamai didelis tas biudžetas, kad visiems kitiems reikalam būtų skirta. Jūto auk dėl finansinių priemonių. Norėčiau išgirsti jūsų vertinimą, ar klimato politikai finansuoti numatytos priemonės, apie kurias kalbėjo Sandrin Belie, turint omenyje, kad jeigu lėšus, dar, kurių šiaip mums nepakanka, dar e, steiksime bankams tam, kad jie savo nuožiūrų galėtų finansuoti klimato politiką, ar jūs manote, kad tokie veiksmai yra pakankamai tikslingi ir savo ar pranešime vertindami senąją LIFE programą, e, dažnai minėjote, kad lėšos panaudojamos netikslingai. Ar uh, Pasinaudodami turimomis finansinėmis priemonėmis mes tą tikslingumą padidinsime, jeigu ne, tuomet e, kokiu veiksmu reikėtų imtis tam, kad e, galėtume e, tuos finansinius išteklius panaudoti koncentruočiau, tikslingiau. Möchten Sie? Prašom. Bijau, kad mm, dabar negalėsiu Jums pasakyti, mm, koks būtų šių finansinių priemonių poveikis, bet mm, esu tikras, kad tai tiesiogiai sėtina su tikslų susiaurinimu. Tai yra tų tikslai, kuriems turėtų būti skirta life. Mes kalbėjome, kad yra tų 12 prioritetinių sričių, kur yra apimta viskas, nu, iš kairės į dešinę, kartu su visais nacionaliniais Mm, tais paskirimais, tokiais apytikriais, bet kam. Tai iš tikrųjų, galvojant apie konkurenciją, mes sakėme, kad nepakankamai buvo sėkmingų projektų vienoje srityje, kad būtų galima galvoti, kad politika kažkiek keistusi, kažkiek gerėtų aplinkos sauginėje srityje Europos Sąjunga. Tai nesu tikras, ar iš tikrųjų klausimas dėl tų finansinių priemonių turėtų būti sėtinas mm, su projektų sufokusavimu tam tikrus konkrečius ribotus tikslus. Mes galvojame, kad labai svarbu apibriežti aiškius tikslus, aiškiai užriboti tos tikslus, kurių turi pasiekti laif. Ar komisija dar norėtų? Bitte, wir haben hier Vertreter DG Clint. Oui, je vous remercie, monsieur le président. Ačiū, pirmininkė. Prieš perdamas gal žodį kolegoms dėl klimato ir daugiametės programos. Aš norėčiau padėkoti panakinšt, kad iš tikrųjų buvo parengta ta specialioji ataskaita, kuri padėjo komisijai pakoreguoti savo darbus dėl daugiametės programos LIFE, dėl visų finansinių aspektų. Ir norėčiau visų pirma, ką pasakyti, kad tie projektai, kurie buvo parinkti audito rūmų, buvo būtent tie projektai, kurie buvo finansuojami iš uh, Mm, ankstesnės programos prieš Life 3, Life Plus, tai buvo iš tikrųjų, buvo galvojama apie rodiklius, indikatorius tiek pasiektų rezultato, tiek rezultato efektyvumo. Tuomet to nebuvo, mm, būtent už tą laikotarpį, kurį mm, paėmė auditorumai įvertinti, nes Dabar jau e, Life 3 programoje visą tai jau yra padaryta. Toliau e, kolegė mm, iš e, Prancūzijos, ką sakė, būtent, kad tai yra maža programa, galvojant apie biologinės įvairovės išsaugojimą ir kažkokias taisomasias priemonės toje srityje, aš priminčiau natūros ir uh, habitatų buveinių direktyvas ir turiu pasakyti, kad priemonės skirtos biologinės įvairovės išsaugojimui, gerinimui, visą tai, kas su tuo yra susiję, tikrai yra nedidelis bet projektai yra integruoti, kaip aš minėjau, ir tai leidžia panaudoti lėšas kaip ir iš kaimo plėtros, ir iš kitų sričių, kaip, kaip ir svertas tam tikras yra sukūriamas, kad būtų galima galvoti ir apie biologinį įvairovį, ir apie gamtos e, išsaugojimą. Tie elementai yra integruoti. O dabar dėl klimato kaitos kolegė. Ačiū už klausimus dėl e, finansinių priemonių panaudojimo naujosios LAT programos aplinkosauginė komponentė. Jeigu pažiūrėtumėm į klimato kaitos iššūkius, mes turime 2020 metams tris tikslus dėl šiltnamio efektą kūrenčių dujų. Čia viskas yra gerai. 8 procentai mes esame žemiau negu nubrėžtas tikslas dėl išlakų 2020 metams, ką reikia sumažinti. Toliau dėl atsinaujančios energijos irgi mes pakankamai gerai judame į priekį ir turėtume pasiekti nu, užbrėžto tikslo. Ir toliau dėl energijos suvartojimo efektyvumo. Trečias tikslas. Čia tikrai mes nesame patenkinti pažangą, čia reikia geresnio darbo, reikia konkrečių priemonių, kad būtų galima užtikrinti daugiau, kad būtų finansavimo energijos vartojimo efektyvumui. Tai mes, tu, mes norime per LIFE programą būtent šio iššūkio imtis. Čia mes galime išbandyti naujus būdus, kaip būtų galima tuos iššūkius įveikti. Ir projektai dėl energijos vartojimo efektyvumo uh, pasižymi tuo, kad ilgalaikio laikotarpio jie turėtų staupyti lėšas ir todėl reikėtų labiau per paskolas, o ne per um, dotacijas spręsti finansavimo klausimą. Iš tikrųjų, dotacijos nėra geras variantas, jeigu galvojama apie tai, ar, ar kaip būtų geriausiai finansuojama LIFE programa. Finansinis sektorius vis tik tai um, nenori tų paskolų teikti dėl tam tikrų struktūrinių problemų. Bankinis sektorius nepakankamai žino tą rinkos segmentą, um, todėl paskolos neteikiamos, taip pat pajamos yra pernelyg mažos, kad tai būtų pelningas gyvybingas verslas jiems. Todėl gali būti, kad bus išbandomos naujos finansavimo sistemos per bankininkystės sektorių. Mes galvojame, uh, dirbti su bankais valstybėse narėse, kad bankai valstybėse narėse galėtų tiesiogiai išmokėti paskolas mažiems projektams, kuriuos įgyvendintų namų ūkiai ar mažos įmonės, mm, gerindami energijos vartojimo efektyvumą. Su tais 80 milijonų, kuriuos mes turime, tai nėra didelė suma, bet mes norėtumėm išbandyti, ar ši sistema galėtų veikti įvairiose valstybėse narėse. Ir po kelių metų mes matysime, ar tai pasiteisino. Ir tada matysime, ar būtų galima tą sistemą išplėtoti ir pasitelkti struktūrinių fondų lėšas. Čia tik yra reali tokios naujos priemonės, kurios bus išbandomos e, išplatinimo galimybė, ypač per centrinių lygmenių valdomas priemonės, kad paskui valstybės narės ir regionai galėtų tas, e, tas, tokius pačius instrumentus įgyvendinti jau per struktūrinius fondus. Tai būtų tikrai labai efektyvus viešo sektoriaus lėšų panaudojimo būdas. Taip pat tai glaudžiai susijęs su nacionalinė politika dėl energijos vartojimo efektyvumo. Ši priemonė bus susijęta su e, nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo veiksmų plan, planais, kuriuos valstybės narės turi pasitvirtinti iki šių metų balandžio. Taigi, jeigu jos norės gauti finansavimo, jos turės e, jeigu projektai norės gauti finansavimą, jie turės lygiai taip pat atitikti ir šių nacionalinių veiksmų planų reikalavimus. Taip pat yra galvojame apie tam tikras dotacijas energijos vartojimo efektyvumo projektams ir namų ūkiai, um, ar tos mažos įmonės turės gauti vis tik 85 procentus iš kažkur kitur ir paskolų sistemos galbūt galėtų kažkiek tai paremti, bet nedaug, tai čia reikės galvoti apie ES ir nacionalinį finansavimą. Tai bus tikrai gera proga išbandyti naują instrumentą. Kitas instrumentas, kurį mes išbandysime, tai bus uh, Um, finansavimo priemonė, bandomoji priemonė, kuri leis išbandyti naują finansavimo metodą pavyzdžiui, pristaikymo prie klimato kaitos rytyje. Mes žinome, kad čia uh, Tikrai yra didžiulės išlaidos, kai eina kalba apie klimato kaitą ir, ir prisitaikymą prie jos Europos Sąjungoje. Mes žinome, kad viešojo sektoriaus pinigų nepakaks, sprendžiant tą iššūkį, taigi labai reikia, labai reikia išbandyti įvairius būdus, kaip įtraukti privatų sektorių į finansavimą. Čia mes turėsime labai puikų puikų bandomą instrumentą, kuris leis pamatyti mums, ar realiai galima traukti privatų e, sektorių į šių priemonių finansavimą. Todėl mes ir panaud... pasiūlėme būtent šias dvi bandomasias priemonės, kurių būtų galima įtraukti į live programą. Ačiū. Būtų malonu, jeigu dirbtumėte komisijos narių kolegijoje ir komisijos narių kolegija jūsų išklausytų Europos parlamentas iki 2030-ųjų užsibrėžė tris tikslus. Komisija tuo tarpu neturėjo drąsos bent vieną tikslo nustatyti. Atsinaujinančių energijos išteklių srityje paprasčiausiai buvo baiminasi, baiminamasi per daug ir apskaitai buvo nieko nedaroma laimiai šios komisijos kadencija greitai baigsis ir mes tikimės, kad nauja komisija E, labiau atsižvelgs į savo tarnybų pozicijas ir e, kad sulauksime pokyčių, nes jūsų mintis yra pagristos visokiojopai. Ar dar kas nors norėtų kalbėti? Ne. Tuomet dėkojame komisijos atstovams ir prašau komisijos dar savo struktūrų viduje atitinkamai savo poziciją sutvirtinti. Pana Kinš, dar žodis. Uh, Dėkuoju Jums už kvietimą. Tai nėra paskutinis kartas, kai mes kalbame apie LIFE programą ir apie nauji, jūs principus, kurie bus taikomi jai ir kurie bus atvertinti naujame reglamente ir mums labai bus įdomu stebėti, kaip yra įgyveninamas šis reglamentas. Noriu pasakyti kai ką, ką, ką pamiršau paminėti pradžioje. Naujajame reglamente šeštojo straipsnio trečiojoje dalyje kalbama apie veiklos vertinimo rodiklius. Ir ta, tenai nurodyti e, rodikliai turėtų būti patobulinti. Mes savo ataskaitoje sukritikavome tai, kad veiklos rodikliai turėtų labiau atsižvelgti į rezultatus veiklos vertinimo rodikliai, kurių reikia siekti, yra, turėtų būti skaičiuojami atsižvelgiant ne tik į veikl, priemonės, bet ir į tai, ko tomis priemonėmis siekiama. Todėl mes norime, kad daugiau būtų galvojama apie realius rezultatus. Ir straipsnio pabaigoje komisija yra suteikiama ir įgaliojama tvirtinti deleguotus aktus, siekiant užtikrinti geresnį veiklos vertinimo rodiklių formavimą ir jų geresnį pritaikymą praktikoje. Štai ką norėjau pasakyti, o ti, e, šiaip dėkoju Jums, ponė pirmininkė, dėkoju parlamento nariams už tai, kad Jūs domitės mūsų darbu ir tikiuosi, kad ir toliau sėkmingai bendradarbiausime. Ačiū, ponė Kinšt. Diskusijos iš tiesų, manau, buvo labai naudingos, išklausėme vieni kitų nuomonių, taip pat ir, e, kaip ką tik supratau, ir kita institucija išgirdo mūsų poziciją ir suprato jos priežastis ir paskatas. Pereikime dabar prie kito darbo tvarkės klausimo ir stiksime žodį Karlui Šliuteriui. Isn't uh, Horst Schnellhardt here now? Oh, do you want? Yeah. Um, I uh, read the list aš perskačiau deleguotų aktų sąrašą ir jame pamačiau, kad yra aktai susijęs su e, aliejų gabenimu jūra. Ir man nepatiko tai, ką pamačiau. Jei norite gabenti e, valgomosios paskirties aliejų, tam e, reikia turėti specialią maisto produktams tinkamą talpą. Komisija sakė, kad tai yra sunku, kad tai brangiai kainuoja ir e, siūlo e, pasiekti verslo asociacijos e, pėdomis ir taikyti panašius principus. Mes paprašėme EFSOS viską išanalizuoti. EFSA pasakė, kad gerai viskas tinka, galite naudoti ir talpas, kurios buvo naudojamos kitiems produktams gabenti, jeigu tos talpos bus gerai išvalytos. Uh, Bet e, net e, sektoriaus taikomi standartai e, tam tikrais aspektais yra griežtesni nei tie, kuriuos taiko komisija. Tai ypač pasakytina apie mineralinės kilmės aliejus. Ir būtina už, šiaip atrodytų, kad reikia užtikrinti, kad aliejus turėtų turėtų būti apibrėžtas kaip valgymui skirtas aliejus. Mm ir nėra jokių garantijų, kad e, talpos bus tinkamai e, e, išvalytos. Aš ieškojau kokiu nors standartu, nieko neradau. EFSA patvirtino tokias komisijos nuostatas, tik tai su sąlyga, kad talpos bus gerai išvalytos. Gal aš kažko nepastebėjau, bet aš niekur neradau komisijos reikalavimų dėl talpų valymo. Jeigu, pažiūrėjau, tai yra da, tos talpos yra valomos Brazilijoje ir Indonezijoje, kaip mes galėsime patikrinti, kad jos tinkamai buvo išvalytos? Labai svarbu yra nepamiršti, kad EFSA padarė prielaidą, kad talpos bus švarios. MTBE yra chemi, cheminė medžiagą, kuri yra da, benzino sudėtyje, jį pakeitė šviną ir tai yra labai gerai, bet e, jį uh, e, turi ypatingą skonį, kuri ir net nedidelis šios medžiagos kiekis gali paveikti uh, maisto produkto skonį. Taigi aš noriu paklausti, kaip galima būtų uh, užtikrinti, kad talpos bus tinkamai valomos, ypač jos yra valomos e, tai e, Indonezijoje, pavyzdžiui, kokios, e, kokiu priemonių imtasi tam, kad būtų apsaugota aplinka. Ir dar vienas dalykas, kuris mano galva yra labai keistas. Ir čia vėlgi aš nematau jokių pastangų užtikrinti, jog būtų laikomasi EFSOS reikalavimų dėl talpų valymo. Ir atrodo, kad uh, Man atrodo, kad dauguma europiečių pagalvos, kad pagal, palaukit, e, net jeigu ir nėra pavojinga gabenti aliejų, kurį aš po to valgysiu talpoje, kurioje prieš tai buvo gabenamos kitos cheminės medžiagos, ar tai visiškai yra tinkamas elgesys. E, juk talpose gali, gabenti, net gali būti gabenama ir sieros rūkštis. Ir jei iš jos visus klausimus nebus tinkamai atsakyta, todėl aš siūsiu atmesti šį pasiūlymą. What? Yeah. Toliau žodis komisijai. Prezident. Ačiū pirmininkė. E, reglamento projektas yra skirtas mm, pakeisti nuo 96 mm, metų, tai yra daugiau kaip 18 metų galiojantį reglamentą, kurį mes nuolat atnaujiname, tą sąrašą cheminių medžiagų, kurios gali būti naudojamos mm, laivuose, jų talpose prieš gabenant žmonėm vartoti skirtą aliejų. Taigi norėtumėm apginti šį pasiūlymą 18 metų tiek egzistuoja šis teisės aktas. Bendrijos teisė iš tikrųjų yra puikus pavyzdys trečiosiams valstybėms, su kuriomis ES bendradarbiauja, nes tai yra tikrai teisės aktai, kurie yra tinkami, paremti mokslo mm, žiniomis. Mes dirbame pagal kodeks, yra tas visas sąrašas cheminių medžiagų, pagal tai sudarytas medžiagų, kurios gali būti leistinos. Tai yra labai rimtas darbas ir ir mes tikrai norime mm, tų cheminių medžiagų sąrašą laikyti ribotą, apribotą, um, tam, kad nebūtų gabenamos pavojingos cheminės medžiagos. Antras dalykas, um, tai aišku, ekonominis, finansinis elementas, um, akivaizdu, nes tie laivai, kurie atgabena aliejų į Europos Sąjungą, negali juk plaukti tušti mm, laivas neplaukioja jūroje tušęs, techniškai tai neįmanoma. Uh, Taigi jis e, turi gabenti kažką savo talpyklose. Jeigu jis plauktų tuščias, tai e, finansiniai paskaičiavimai rodo, kad e, iš tikrųjų mm, tai labai. Tai Visi tie riebalai, kurie yra naudojami žmonėms ar, ar techniniais tikslais, išbranktų 6 procentais. Uh, Antras dalykas yra aplinkos apsaugos e, elementas. E, tie laivai, kaip jau sakiau, negali plaukti tušti. Taigi, jeigu nebus kažkokių tai pro, produktų e, gabenamų, tai tada, aišku, reikės kažkuo tai užpildyti tas talpas, pažiūrėjau, jūros vandeniu. Ir uh, galvojant apie sezoniškumą ir laivų um, plaukiamą iš vieno uosto į kitą, aišku, tai kiltų rimtų problemų, nes jeigu būtų įsirbamas tas um, jūros vanduo, tai gali būti ir planktonas, ir kitokios um, toksiškos uh, medžiagos pervežtos, pavyzdžiui, dabar um, dvigeldžiam moliuskam yra labai um, pavojingas plankto, toksiškas planktonas, jau atgabentas į Europą anksčiau, Europos jūrose jo nebuvo ir dabar jisai kenkia mūsų um, moliuskam. Toliau, galvojant apie užteršimo atvejus, uh, toksiškomis medžiagomis, ar tai aromatinėmis medžiagomis, ar, ar, ar tokiamis medžiagomis, kurios pakenktų aliejaus kokybei. Tikrai apie tokius atvejus nėra pateikta informacijos per visus 18 metų. Nėra atitinkamų valdžios institucijų gautų jokios informacijos apie tokius incidentus per visą šį 18 metų teisės akto galiojimo laikotarpį. Tai aišku, jeigu vieną dieną talpyklose vežta seros rūkštis, paskui jeigu reikėtų tą talpyklą, skalbyklą išvalyti ir po to um, vežti aliejų, tai būtų labai keistas atvejis. Dėl tos priežasties mes ir neseniai ir paprašėme EFSOS iš naujo įvertinti apie šimtą įvairių cheminių medžiagų, kurios yra tame sąraše jau 18 metų. EFSA įvertino e, penktuoju punktų visas medžiagas. Penkios buvo atmestos, mes jas išėmėm iš to mm, žymaus sąrašo, iš to garsaus priedo. EFSA įvertino tris medžiagas, apie kurias kalba pona Šliteris mm, savo mm, tekste, savo rezoliucijos pasiūlyme. Mes įvertinome teigiamai žymusis tas MTBA e eteris, apie kurį kalba panas Liuteris, apie tai, kad jis išskiria tokį pykinantį kvapą. Um, mokslo komitetas 96 metais įvertino tą medžiagą, nes EFSA tuomet ne, neegzistavo dar. Paskui 2003 metais ir 2013 metais EFSA dar kartą įvertino tą medžiagą ir nustatė, kad iš tikrųjų, jeigu talpyklos laivų yra tinkamai išvalytos, ta medžiaga nekelia jokio pavojo. Dabar dabar dėl baltų mineralinio aliejų. Taip, mm, galima gabenti um, laivo talpykloje tokį aliejų be jokių problemų, nes jis, nepa, jis nėra skirtas maistui. Taigi mes galvojame, kad mes tinkamai pasiūlėme tą priedo pakeitimą, kaip aš jau minėjau, iš sąrašo išbrauktos penkios medžiagos. Uh, Mes taip pat pateikėme šį priedą pasiremdami tikrai tvirtomis mokslinėmis žirėmis. Ir paskutinis elementas. Tai tas žymusis laivų talpyklų plovimas prieš gabenant mineralinius aliejus. Tas valymas, plovimas vyksta trečiosiuose valstybėse, kur lai, iš laivų išplaunamos cheminės medžiagos ir užpilami aliejai. Deja, mes neturime juridinių galimybių primesti trečiosioms valstybėms, kuriuose yra pakraunami tie aliejai kažkokius tai reikalavimus, kažkokius kokius, kažkokias tai teisinės prievalės. Tai vis tik tai šio teisės akto tikslas ir yra perspėti e, laivo kapitoną, kuris yra atsakingas už gabenamą prekę, um, kad jis e, turės pateikti visas garantijas raštu atvykdamas į Europos uostą, kuriame bus priimtas tas laivas, kad e, kai atvyks tikrintojai, inspektoriai, laivo kapitonas turės pateikti visas garantijas, kad išvalymas buvo atliktas laikantis laikantis tarptautinių taisyklių, o yra atitinkamas tarptautinės taisyklės šioje srityje, ypač dėl to, kad laivas neišplovė savo talpyklų atviroje jūroje, kad um, tie plovimo vandenys nebuvo išpilti kažkur tai jūroje. Tie plovimo vandenys turi būti išpumpuojami ir e, valomi žemėje, sausumoje. E, aišku, labai svarbu, kad tos cheminės medžiagos nebūtų išpiltos kažkur tai jūroje per bortą, e, ten, kur tas laivas trečioje valstybėje pasikraus iš naujo. Taigi, remiantis visomis šiomis mokslinėmis žiniomis ir teisinių pagrindų, mes ir pateikėme tokį pasiūlymą dėl šio reglamento priedo. Ačiū. Dank. Gibt es weitere? Labai ačiū, ar dar yra norinčių kalbėti, Kris Deivis, prašau. Trumpai. Yra grėsmių ir tam tikrų rizikų. Komisija tuo tarpu teigia, kad e, tokių grėsmių nėra. Ta, tačiau e, aš noriu paklausti Karlo Šliuterio, kuris e, tą prieštaravimą uh, pateikė įdomų ir ar jis gali e, dabar ką nors e, kaip kontrargumentą pateikti komisijos e, teiginius, nes mane įtikina šie teiginiai. Dėl tam tikrų medžiagų aš sutinku su komisija, kad ten grėsmė nekyla, e, tačiau yra ir kitų medžiagų, kurios netgi ir tinkamai neišvalius laivo triumų tiesioginis grėsmės nekeltų, net jeigu ir e, siros rūkštis skamba pakankamai e, grėsmingai skambantis pavadinimas, tai jie ne, nekelia didelės grėsmės tinkamai neišvalius triumų. Kalbant apie MTBE, tai galiu pasakyti, kad netgi viename litre aliejaus e, užsilikus 15 mikrogramų šios medžiagos, šio e, eterio, būtų galima justi jo skonį. <clears throat> Žinoma, reikia visuomet e, manyti, kad arba tikėtis, kad triumai yra tinkamai išvalomi laivų, tačiau, kaip komisijos atstovas minėjo, mes neturime jokių teisinių priemonių, kad galėtume e, tą patikrinti, kaip tie triumai yra valomi trečiosiuose šalise. Tai reiškia, kad galime tik tai numanyti ir tikėtis. Kalbant apie Hongkongo komisiją, e, konvenciją, tai e, su jos įgyvendinimu susijusiu patirtis, taip pat kaip, kaip ir Bazelio konvencija, e, yra visiškai neįmanoma įgyvendinti jų, jų nuostatų laikymasi. Tuo tarpu komisija teigia, kad viskas yra visiškai saugu, nes tyrimai yra valomi, nesvarbu, kur tai būtų atliekama pasaulyje. Taigi, jeigu tiesa, kad tie tyrimai yra valomi, tai sutinku, tai tuomet viskas yra saugu. Tačiau aš abejoju šios nuostatos įgyvendinimo galimybę. Ir todėl kyla didžiulis vartotojų pasitikėjimo klausimas. Taigi, jeigu komisija remiasi teiginiu, kad jeigu triumai yra išvalyti, tuomet jie yra saugus. Tačiau mano prieštaravimas grindžiamas tuo, kad mes neturime jokios administracinės teisinės galimybės užtikrinti ir patikrinti, ar tie triumai iš tiesų yra įvalomi. Ir būtent dėl to e, kyla didžiulė rizika, kad ne viskas vyksta taip, kaip turėtų vykti. Ir man vis dar kyla klausimas komisija Kodėl komisija, netgi vadovaudamasi savo atinkamo <clears throat> parengtų sąrašų ir gairėmis, Tai kodėl komisija ne, uh, nekelia atitinkamų reikalavimų dėl uh, baltųjų mineralinių aliejų baltuosiuose mineraliniuose aliejuose esančių kancerogenių medžiagų dalies. Taigi galbūt komisija galėtų patikrinti, klausė pirmininkas, e, apie kok, kokius kiekius mes čia kalbame tų kenksmingų medžiagų, kurias minėjo Karlas Liuteris. Deja, nebaigaliu atsakyti jūsų klausimą, kalbant apie <clears throat> laivų e, talpose e, gabenamų e, medžiagų kiekis siekia 100 tūkstančių kubinių metrų ir gali sviruoti, taigi nuo 10 tūkstančių iki 100 tūkstančių tonų Šie kiekiai yra pakankamai e, dideli, didelio masto ir e, aliejai skirti naudoti gyvulių pašarams, e, keulių, karvių žindenių ir vištų Taigi mes netmetame rizikos galimybės, tačiau mes tą riziką e, mažiname, pasitelkdami atitinkamą leidžiamą naudoti medžiagų ir gabenti medžiagų sąrašą, nes visos medžiagos tikrai nėra leidžiamos gabenti, tačiau mūsų patvirtintas sąrašas iš tiesų yra labai mažas palyginti su visomis gabenamomis medžiagomis, o gal kalbant apie triumų plovimą, triumų valymą. Laivo kapitonas pateikė atitinkamą informaciją patvirtinimą raštu ir e, mes tikrai, e, remdamis tą informaciją, galime vertinti trečiųjų šalių gebėjimus, remiantis e, tarptautinėmis taisyklėmis laivo kapitonas yra atsakingas už jo laivo gabenamo krovinio kokybę. Remdamiesi raštu pateiktų produktų patikinimu, kuris yra kontroliuojamas pasienio ir jūrų uostų priimančių laivus atitinkamų tarnybų. Ir taip pat e, remiantis e, atitinkamų užsakovų, e, kurių, pagal kurių užsakymą atitinkami alė yra gabenami lūkesčiais. Mes turime e, manyti, kad viskas yra gerai. Kaip minėjo panas Šliuteris, e, kalbėdamas apie MTBE, e, net nedidelis kiekis šios medžiagos atsiliepia aliejaus skoniui ir kvapui, užtenka 5 gramų, miligramų vienam litrui tai jau e, e, ir taip tampa aišku, kad e, užuodus atitinkamą kvapą blogą arba skonį pajutus, kad triumai nebuvo tinkamai išvalyti. Jūs ir toliau Jūs ir toliau vengite atsakyti į mano klausimą dėl e, baltųjų aliejų maistinės kokybės. Prisimenate, kad tas klausimas buvo jau kitame kontekste anksčiau keliamas, kadangi buvo e, tinkama byla įsitrauksios 50 skirtingų kompanijų ir kiekviena kratėsi atsakomybės ir e, Buvo daug įvairių kompanijų tarpusavyje susijusių sudėtingais nuosavybės ryšiais, užsakymai buvo e, skiriami ir tvirtinami skirtingų kompanijų, taigi ir atsakomybės buvo nustatyti visiškai neįmanoma. Jeigu <sighs> maistui skirtas baltojo aliejaus krovinys yra atgabenamas į uh, Göteborgo uoste. <clears throat> tai e, e, tikrai mums yra labai svarbu žinoti, kaip buvo išvalyti to laivo triumai prieš tai jūros, jūros surių vandeniu ar kaip nors tinkamai, nepaisant darbo vietų kūrimo papildomų galimybių, mums šie aspektai yra labai svarbus. Hmm. Taigi, Taip, atsis, pamiršau atsakyti į pošliudrio klausimą dėl šių maistinių riebalų. Šie maistiniai riebalai yra skirti tiesiogiai maistui tai baltieji mineraliniai aliejai pagal EFSUS patikinimus neskirti maistiniam naudojimui. Gali būti gabenami netgi prieš tai neišvalius tinkamai triumų. Erikos avarija yra iškai skirtingas dalykas, nes ten laivo talpose buvo e, gabenama nafta. O pagal dabartinę tvarką viskas yra grindžiama raštiškų laivo kapitono patikinimu ir patvirtinimu apie tai, kad laivo triumai prieš tai buvo tinkamai išvalyti arba neišvalyti. Aišku, mes galime tikėti arba netikėti tuo raštišku patikrinimu ir uh, sukčiavimo atveju gali pasteikti, šiuo remiantis tarptautinės prekybos taisyklėmis. Uh, laivo kapitono raštu pateiktas patvirtinimas, kad prieš pakraunant krovinį triumai buvo tinkamai išvalyti, suteikia visapušką garantiją tam, kad būtų galima pasitikėti šio teiginiu. Toks būtų man atsakymas, pirmininkė, po šliutrio klausimą. Labai ačiū. Baigėme svarstyti šį darbo atvarkės klausimą. Kovo 19 dieną šio klausimą balsuosime aplinkos komitete ir priklausomai nuo to, koks bus balsavimo rezultatas e, plenarinėme posėdėje balandžio mėnesį. Bus atitinkamai šis klausimas svarstamas. Dar vienas Karlo Šliuterio klausimas numeris 6. Hongkongo tarptautinė konvencija dėl saugaus ir aplinkai tinkamų laivų perdirbimo arba prie jo prisijungimo prie šios konvencijos žodis Karlo Šliuterio. Well, remember... Taip, taip, iš tikrųjų mano diena yra šiandien. Dėkoju, pirmininkė. Jūs tikriausiai atsiminat, kad mes turime reglamentą skirtą Hongkongo konvencijos įgyvendinimui e, Europoje. Aš rengiu pranešimą šią temą. Hongkongo konvencijoje yra nurodyti tarptautiniai standartai taikomi laivų išmontavimui. Tačiau ir aš, ir kiti europiečiai mano, kad tie standartai yra nepakankami ir kad juos reikia su, uh, e, sugriežtinti. Jums taip pat tikriausiai žinau, kad mes turime ir Bazilio konvenciją, pagal kurią yra draudžiama uh, eksportuoti toksinės atliekas. O visi laivai, kurie patenka į Hongkongo konvencijos taikymos rytį, iš esmės turi ir toksiškų atliekų, e, toksiškų alyvų, tok, visokiausių toks, toksiškų medžiagų susijusių su elektros rengimu, ta, net gali turėti ir asbesto. Tuose laivuose apstu yra ta, toksiškų medžiagų ir a, labai lengva yra nevykdyti Bazilio konvencijos ir tiesiog pasakyti, kad tas laivas a, tas laivas nėra, nebėra ES teritorijoje ir kai tik tai jis išplaukia iš mūsų vandenų, tuomet jis iš karto sakome, a, tai yra atlikos ir gabena, galime jas gabenti į e, Indiją ar kur kitur. Taigi Bazilio konvencija nėra tinkamai gyvendinama ir dėl to yra eksportuojami šie uh, toksiški laivai, bet pagal tokias griežtas e, taisyklės, kad būtų atsižvelgta į Bazilio konvencijos logiką. Uh, ir e, yra reglamentuojama, kur galima išmontuoti laivus, kokia įranga turi būti naudojama tai darant, kaip turi būti elgiamasi su atliekomis, e, e, darbo saugos reikalavimai, daugybė įvairiausių taisyklių ir taip kurios be kita ko reglamentuoja ir tai, kaip galime elgtis toliau su tomis išlaivų išmontuotomis medžiagomis. Atrodo, kad e, mums tokios, e, to, tokių taisyklių reikėtų net ir tuomet, kai mūsų laivai išmontuojami yra kažkur kitur. Taigi turime e, šios teisės aktus ir todėl aš siūlyčiau komitetui balsuoti už Hongkongo konvencijos ratifikavimą, tačiau ji įsigalios ne iš karto. Norvegija, tai yra vienintelė šalis, kuri ratifikavo dar šią konvenciją, nors Kadangi šis šalis nėra ES narė, tuomet aš apie tai ir nekalbėsiu. Taigi, Europoje kol kas tik tai Norvegija ratifikavo šią konvenciją. Europos Sąjungos teisės aktai įsigalios anksčiausiai 2015 m. gruodžio 31 dieną o vėliausiai 2018 m. gruodžio 31 d. Viskas priklausys nuo to, ko, kaip mums seksis pasiruošti, pasirengti šios konvencijos gyvenimui. Jei Hongkongo konvencija būtų ratifikuota prieš įsigaliojant mūsų reglamentui, tuomet atsirastų teisinė spraga. Ir galima bu, pagal ją galima bus eksportuoti to, uh, laivus be jokių taisyklių. Tačiau tai nerealus scenarius, nes e, daugumai e, šalių atrodo, jog Hongkongo konvencija bus ratifikuota iki 2020 metų, nes e, tai yra būtina, nes reikia, kad tą konvenciją ratifikuotų tam tikras šalių skaičius, kurios turi tam tikrą įrangos apimti ir taip toliau. Bet mes vis tiek galėtume pasistengti užtikrinti, jog reglamentas įsigaliotų kuo anksčiau. Tai būtų palanku pagal tą nepalankiausią scenarių. Taigi aš siūlau ratifikuoti šį dokumentą, nes nepaisant to, kad Konkongo konvencijos standartai netitinka mūsų e, e, tikslų, vis tiek tai būtų naudinga. Kiekviena valstybė narė gali taikyti griežtesnius standartus. Ir jeigu mes ratifikuosime šią konvenciją dabar, mes sugebėsime daug ką patobulinti kitose pasaulio šalyse. Ir todėl aš siūlau balsuoti už šios, šio dokumento ratifikavimą. Dėkuoju, Kristis Deivisas. Nelabai ką galiu pasakyti, nes e, aiškinamojo dalyje viskas labai gerai išdėstyta. Konvencijos standartai nėra pakankamai griežtai, mums reikia griežtesnių standartų. Bet yra geriau turėti tokią konvenciją nei visiškai nieko. Labai keista, kad tarptautinius dokumentus, tarptautinius dokumentams ratifikuoti prireikia tiek daug laiko. Net kita klausimas, ar įmanoma apskritai, ką nors pasiekti globalių mastų, jeigu mes šitiek lietai dirbame. Mane labai nuvylė tai, kad Karlo Šilterio pirminiai pasiūlymai buvo atmesti Europos parlamento, nes to pasiūlymo principai man priimtini ir aš pritariu jo rekomendacijai. Labai ačiū, steiksiu žodį dabar komisijai. Yes, thank you, Mr. Ačiū, ponė pirmininkė. Pana Šliterė savo žanginėje kalboje e, labai gerai jums papasakojo apie bendrą kontekstą. Iš tikrųjų, mes turime e, laivų išmontavimo direktyvą, kuri, e, reglamentą, kuri, kuris galioja, tačiau jisai taikomas tik tai tiems laivams, kurie yra registruoti ES teritorijoje. Ir ES norėtų, kad situacija būtų tobulinama tarptautinių pasaulinių mastų ir būtent tam yra skirta Hongkongo konvencija. Yra du dalykai, kuriuos noriu atkreipti jūsų dėmesį, Pirmiausia, tai, kad e, šis dokumentas padės mums sumažinti išmontuojamų laivų poveikį aplinkai e, ir poveikį jūrų aplinkai. Bet to, antras dalykas, kurį noriu atkreipti dėmesį, yra tai, kad ši konvencija padės mums suderinti e, standartus tiek aplinkosaugos, tiek atlikų tvarkymo standartus visame pasaulyje. Ne visos valstybės narės nori, kad mes ratifikuotume šią konvenciją. Darybos taryboje buvo sudėtingos, tačiau pagaliau mums pavyko susitarti dėl kompromiso, pagal kurį visos valstybės narės galės gauti leidimą ratifikuoti šį dokumentą. Ir džiaugiamės, ponė Šliuteriai, kad jūs siūlote pritarti šiam sprendimui. Be to tikimės, kad e, ir kiti parlamento nariai pritars jums ir kad mes galėsime uh, baigti visą šią procedūrą iki jūsų kadencijos pabaigos, nes e, yra dar ir kitų veiksmų, kurių, kurios galėsime atlikti tik taip pat, kai įsigalios e, jūsų sprendimas. Ačiū, baigime svarstyti šį darbo tvarkės klausimą. Šiandien 16 val. baigėsi pakeitimų teikimo terminas. Kovo 10 dieną Envi komitete balsuosime plenarinėje sesijoje veikiausiai. Mus vyks kovo 12 dieną. Kitas darbo tvarkės klausimas pasikeitimas nuomonėmis. klausimas, kurį atsakoma žodžiu dėl veiksmingesnės maisto produktų tikimo grandinės aukšto lygio forumo vaidmens. Pana Miko žodis komisijos atstovai. Ačiū, pana pirmininkė. Gavome ištisą klausimų rinkinį dėl uh, E, <clears throat> bendrosios maisto produktų teisės. Šteiksiu dabar bendresnio pobūdžio informaciją, jeigu pageidausite vėliau. Refit iniciatyvoje daugiausiai bandoma išsiaiškinti, kaip yra įgyvendinami jau prieš kurį laiką patvirtinti teisės aktai maisto produktų srityje, bandant išsiaiškinti, ar šiais teisės aktais ir atsižvelgiant jų gyvendinimą buvo pasiekti anksčiau užsibrėžti tikslai. Mes vadovavome štai kokią logiką. Maisto produktų srityje, kaip žinote, yra labai daug sudėtingų tarpusavėje susijusių teisės aktų ir normų. Dėl šios priežasties pradėjome uh, pirmiausiai nuo bendrojo e, vertinimo pirmojo e, etapo patikros ir gruodžio mėnesį parengėme darbinį dokumentą, kuriame aprašomi svarbiausių klausimai, kuriuos reikia įvertinti e, refit procedūros eigoje. Ir mes daugiausiai siekiame pradėti uh, gyvendinami šią iniciatyvą iš pradžių ištirti bendrąją mm, su maisto produktais e, susijusių teisės aktų bazę. Kalbant apie išsamesnės detalės, kol kas esame parengiamajame etape. Komisija e, ketinau užsakyti du išorinius vertinimus, pagal kurios būtų įvertinama, kaip 178-2002 metų e, greito įspėjimo sistema yra įgyvendinama taip pat e, mes e, kalbėsime apie priemonės, kurias būtina įdėkti atsižvelgiant į tai, kad jų anksčiau toje sistemoje nebuvo. Šiame procese mes siekiame visų suinteresuotų subjektų įvertinimus gauti ir išklausyti, todėl įvertinime dalyvauja tiek valstybinarių ekspertai, tiek kiti suinteresuoti subjektai ar atstovaujantis uh, gamintojams, rinkos dalyviams ar nevyriausybinėms organizacijoms ir paprastiems vartotojams. Jau pradėjome procedūrą, susitinkome su valstybinario atstovais kovo trečią dieną, taip pat norėjau pabrėžti kad manome, jog būtų labai naudinga, jeigu Europos parlamentas nuo pat pradžios įsitrauktų į šiuos procesus ir pakvietėme Europos parlamento atstovus dalyvauti e, įgyvendinant šią iniciatyvą, dėja e, dalyvių nesulaukime, tačiau mūsų kvietimas ir toliau e, galioja. Taip pat veikia konsultacinė grupė dėl gyvūnų sveikatos bei maisto grandinės ir Šiuo metu šioje darbo grupėje dalyvauja 45 ekspertai, asmenys, o refit darbo grupė yra visiškai vieša, atvira, jie gali dalyvauti ne tik konsultantai, bet ir visi suinteresuotieji, besidominti šiais klausimais Kalbant apie atskirus pasiūlymus susijusius su bendrosios maisto produktų teisės elementų įvertinimu, šiuo metu vyksta diskusijos su suinteresuotomis šalimis ir remiantis diskusijų išvadomis, kurios turėtų būti patvirtintos kovo 14 dieną, parengsime galutinį e, klausimyną ir po to pradėsime gegužės mėnesį įgyveninti išorinius tyrimus ir iki 2014 metų pabaigos tikimės juos baigti. Kitais metais priklausomai nuo to, kokie bus tyrimų rezultatai. Ir turiu pasakyti, kad šiuo metu mes dar nerengėme jokios teisėje, kurios peržiūros, kol kas vykdome tik tai vertinamą į darbą, tiksliau atliekame ir e, bandome išsiaiškinti, ar uh, E, patvirtinti maisto produktus ir tie teisės aktai atitinka užsibrėžtus tikslus ar ne ir po to jau lauksime tyrimo rezultatų ir imsime tolesnių veiksmų, nežinau, ar pakankamai atsakiau jūsų klausimus, jeigu ne, tuomet esu pasirengęs tą padaryti išsameu, ačiū uždėmesi, ačiū, sako pirmininkas. Daugiau norinčių klausyti nėra, ne, Karlas Liuteris nori Tikrai šiandien mano diena. Satu Hasi, kuri patikė šį klausimą, paprašė um, vietojos šiandien pakalbėti. Dėkuoju už Jūsų atsakymą. Mm, tas susirūpinimas, dėl kurio ir užduotas šis klausimas, yra tas, kad, manau, visi pritarė su paprastinimui. Aš asmeniškai, kai noriu, kad mano auditorija pasijuoktų, tai aš perskaitau nektarinų reglamento kokybės standartus. Mm vienas iš dešimties likusių kokybės standartų maisto srityje, man atrodo, puikus pavyzdys to, ką reikia panaikinti, kas dar yra likę. Taigi, susirūpinimas dėl šio aukšto lygio formo, kurį mes perteikėme šio klausimu, yra tas, kad e, stambiosios korporacijos labai dalyvaujame. Jūs sakote savo dokumente, kad 99 procentai šios ryties subjektų yra e, mikro dydžio arba maži. Tačiau aš norėčiau paklausti, ar jūs tikrai Mm, užtikrinote tinkamą pusiausvyrą tarp NVO, mažų įmonių ir stambių įmonių, kurias dalyvauja šiame forme. Kokia yra tikimybė, nors aišku, tas kvietimas galioja visiems, kokia yra tikimybė, pavyzdžiui, kad mano kaimynas, mano gimtoje šalyje, kuris turi mikroskerdiklėlę, realiai galėtų dalyvauti jūsų forme, ar jis turės laiko, ar jūs galės sauliaisti tas keliones, kaip su kitomis tokiomis mikro įmonėmis, ar jos gali sauliaisti tokią prabangą dalyvauti jūsų forme. Taigi, galimas vis tik tai toks e, nesubalansuotas atstovavimas dėl skirtingų pajėgumų, skirtingų galimybių. Taigi, klausimas būtų toks, ar realiai būtų naudinga mažinti naštą toms mažio, mažosioms įmonėms, nes tikriausiai jų tikimybė turėti eksporto rinką yra minimali. Pavyzdžiui, mano kaimynas niekada nieko neeksportavo į kitas valstybės, jis pardavinėja savo produkciją vietiniams gyventojams. Taigi, galvojant apie bendradarbiavimą, rinkas ir taip toliau. ES teisės aktai ar nacionalinis tų teisės aktų interpretavimas dažnai sukuria visiškai kvailų, neprotingų naštų įmonėms, ne, visiškai neduoda jokios naudos mūsų ES vartotojų. Ir valdžios, valdžios institucijos, pavyzdžiui, jeigu kažką tai norėtų padaryti, ar, ar jos gali kažką tai padaryti. Taigi, realiai tas supaprastinimas turėtų būti naudingas mažosioms įmonėms, nes, aišku, stambiosios įmonės visada galim padaryti įtaką, visada gali prisitaikyti galų galę prie pasikeitimų, o mane neramina labiausiai tos mažosios įmonės. Ir ta tinkama pusiausvėra, ar tikrai NVO gali padaryti įtaką. Ir toliau, kodėl konkrečios įmonės yra kviečiamos, o, ne, o kodėl nėra tokio bendresnio pobūdžio stambių įmonių atstovavimo toje grupėje. Antras dalykas, dėl ko mes esame susirūpinę, yra labai svarbu, kad nebūtų atsisakyta to atsargumo principo. Ar jūs galite pateikti mums garantijų, kad tikrai bus išlaikytas tas atsargumo principas? Toliau naštos mažinimas Naštos mažinimas yra naštos mažinimas, o ne saugos standartų mažinimas, aplinkos apsaugos standartų mažinimas. Yes. Ačiū, komisija. All... Ačiū. Visų pirma, noriu pasakyti, kad mes tikrai žinome, kad jūs neramina tokie klausimai, mes labai sekame situaciją šioje srityje ir tikrai žinome, kad yra labai didelė dalis um, būtent mažų įmonių maisto sekretorėje sektorėje ir mes labai norime, kad būtent šie ūkio maisto sektorios tikrai dalyvautų darbe, kad jiems būtų atsovaujama. E, vis tik tai, tai nereikia interpretuoti taip, kad refit yra skirta tik tai aptarti aukšto lygio forume Iš tikrųjų, būtent tą aukšto lygio formą prieš porą metų sukūrė e, įmonių generalinis direktoratas ir tikslas jo yra visiškai kitas. Tačiau mes juos reguliariai informuojame apie pasikeitimus maisto mm, gradinė sektorija, maisto tiekimo sektorija, taigi mes e, tiesiog Džiaugiamės tuo, kad reguliariai jos informuojame ir pasinaudojame to formu, kad būtų galima pasikeisti nuomonėmis dėl iškeltų iniciatyvų, kurios yra svarstomas, dėl teisėkūrinių pasiūlymų, kurie yra pateikti ir ne vien tik tai dėl šio refit. Aukšto lygio forumas yra tokia vieta, kur mes ateiname, informuojame dalyvius apie situaciją, tačiau tai tikrai nėra vienintelis partneris mūsų refit darbe. Tai reikia paminėti patarėme grupę, kur yra atstovaujama ir vartotojams, ir atstovaujama ir NVO, ir ta atstovavimo dalis yra labai didelė, man atrodo, daugiau kaip pusė dalyvių, būtent atstovaujantis šiuos sektorius, jeigu žiūrėtumėt, kiek, koks yra, kokios subjektų dalyvavimas. Priedą dar mes sudarėme darbo grupę, kuri atvira visiems. Aišku, yra tas iššūkis, kaip užsitikrinti, kad tie smulkiai ūkio subjektai įsitrauktų tokias diskusijas. Sutinku su tuo tačiau jie iš dalies, jiems iš dalies yra atstovavimą per vartotojų interesų atstovavimą, nes labai dažnai vartotojų organizacijos taip pat kelia klausimą ir dėl smulkiųjų subjektų, smulkių, smulkiųjų įmonių interesų. Ir tokiu būdu ir mūsų, pavyzdžiui, toje patariamoje grupėje būtent tai e, užtikrinama, iš tikrųjų būtent galvojame apie tos tų smulkiųjų interesus. Be to mes ketiname glaudžiai bendradarbiauti. Yra valstybių narių, kurios labai domisi šią iniciatyvą, kurios nori potencialiai dalyvauti detalesnėse analizėse, kurios būtų atliekamos specifinėse sektoriuose, kaip jūs žinote, Niderlanduose, pavyzdžiui, kepyklų sektorija atlikta tam tikra analizė, jungtinė karalystėje taip pat, yra ir kitokių tokių specifinių interesų ir paskui visa informacija sukeliaus į šią iniciatyvą, bus integruota. Dabar dėl tų pagrindinių principų kvestionavo, tikrai refit tikslas nėra toks. Tikrai mes nenorime pagrindinių principų užginčyti, mūsų kvestionuoti. Mūsų tikslas yra išsiaiškinti, ar ta įgyvenama praktika tikrai atitinka tuos lūkesčius, kurie yra įrašyti teisės aktų aktuose kaip pirminiai tikslai. Klausimas yra toks, ar teisės aktai, kokie yra kokie buvo parengti 2002 metais, ar jie atitinka taip pat ir tiems tikslams, kurie yra apibriežti dabar 2014 metais, nes yra tam tikrų pasikeitimų, tam tikrų elementų, yra tam tikrų klaustukų, taigi turime visą tą išsiaiškinti. Uh, Ir galiu Jūs patikinti, kad um, visiškai neturime jokio intereso mažinti maisto saugos lygį ar um, mūsų vartotojų pasitikėjimą maisto sauga. Tačiau turiu mm, pasakyti, kad aišku, gali būti tam tikrų pasikeitimų, kurie gali pakeisti e, galbūt tą lygį, galbūt mes rasime kažkokiu tai būdu efektyviau užtikrinti maisto saugos lygį. Aš manau, kad tuos klausimus mm, geriau bus kelti tuomet, kai mes jau turėsime įvertinimo rezultatus ir kai jau matysime, kaip yra. Mm, e, kaip bendroji maisto teisė gyvendinama ir kaip tą e, situaciją vertina nacionalinės e, tarnybos ir subjektai valstybės narėse. Gali būti vienas iš tokių rezultatų, kad viskas labai gerai veikia, ar veikia galbūt nedėliai, bet e, tiek gerai, kiek įmanoma ir tikrai nereikia nieko keisti, tai galimas toks rezultatas, visiškai galimas, nors man tikrai labai sunku dabar prognozuoti, koks bus įvertinimo galtinis rezultatas, tačiau tą mes matysime 2014 pabaigoje pabaigoje. Ačiū ir dabar prietėme prie pabaigos. Prie dabar. Kitą pirmadienį, kovo 10 dieną, 10 iki 22.30, nuo 19 iki 22.30 vyks kitas posėdis Strasbūrė. Kviečiame dalyvauti ne tik šiandien dalyvausius kolegas, tačiau ir kitus, o kovo 19, nuo 19 iki 12.30, nuo 15 iki 18.30, balandžio 14 dieną, nuo 19 iki 22.30 vyks paskutinis komiteto posėdis Strasbūrė. Taigi, tai bus paskutinis šią kadenciją. Parlamento posėdis, šiandien posėdį baigiame. Tęsime darbus pirmadienį, linkiu kolegoms, kurie šiandien dalyvavo posėdėje dar gražios dienos ir iki pasimatymo pirmadienį.